Très bien. De manière à ce que tout le monde reprenne place, je vais en profiter. Ačiū labai. Turiu vieną uh, pranešimą dėl e, komitetų dalyvaujančių tarp institucinėse dėrybose pagal 69C taisyklę ir gegužės 15 e, buvo paskelbta ši informacija GUE, e, ALDE, FDD ir EKR e, pateikė prašymą e, pradėti tarp institucinės darybas dėl ataskaitos susijusios su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis. Balsavimas KULT komitete ir sprendimas pradėti tarp institucinės darybas bus primtas rytoj. Dabar dėl INTA įtreimko peš ir libe komitetų sprendimų pradėti tarp institucinės dėrybas nebuvo mm, pateikta prašymo dėl balsavimo parlamente, tad komitetai gali pradėti savo dėrybas. Dabar kitas darbo tvarkės punktas tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl pasirengimo G7 aukščiausiojo lygio susitikimui. Tad suteiksiu žodį ponui Kataininu, jis pasisakys komisijos vardu.